Good afternoon, colleagues. Labadiena, kolegos. Norėčiau pradėti mūsų papietinę posėdžio dalį. Paprašyčiau tylos. Pirmasis punktas mūsų darbo tvarkės punktas tai yra masinės ES piliečių stebėjimo sistemos pranešimas ir pranešėjas yra Morajas, kuriam iš karto suteikiu žodį. Dėkuoju pirmininkė, aš gurkšnelį vandens išgėriau. Taigi, Dėkoju pirmininkai, dėkoju kolegoms už dėmesį šią ketvirtadienio popietę ir mes pristatysime savo pranešimą. Taigi, pavan... žinau, kad postis transliuojamas internetu ir visi gali jį stebėti. Pirmiausia, norėčiau pradėti padėkodamas daugeliui kolegų kurie padėjo renkti šitą darbo dokumentą. Ir dabar turiu progos pristatyti ataskaitą dėl masinio sėkimo. Buvo tai tikrai nelengvas užduot, nelengva užduotis parengti šitą pranešimą. Užtruko be, be ma šešis mėnesius, buvo nemažas iššūkis. Ir rėmiausi pono Snaudeno pateiktais duomenimis, o taip pat bandžiau atsižvelgti į tą platesnį kontekstą Europos Sąjungoje. Ir atsižvelgiant į tuos pokyčius duomenų apsaugos rytyje. Ir bandžiau atsižvelgti taip pat ir tą mūsų Europos Sąjungoje susidariusią padėtį, kas mums yra svarbu duomenų apsaugos ir privatumo srityje. Taigi per tuos šešis mėnesius e, atlikti šitą tyrimą buvo tikrai įdomu. Džiugu, kad e, sekretariatas labai e, per trumpą laiką man padėjo ir pavyko surinkti daug liudijimų ir juos sutelkti ir parengti šį pranešimą, taip pat jungiant ir tuos darbo dokumentus. Taigi, kaip tik ir parengėme šitą pranešimą, kurį šiandien jums pristatysiu. Taigi, šitas e, pranešimas dėl masinio sėkimo susideda iš trijų dalių. Pirmiausia, yra 18 išvadų, taip pat rekomendacijos ir prioritetų planas. Labai svarbu e, kalbant apie išvadas, pasakyti, jog e, mūsų tyrimą atliekant buvo tam tikrų liūdėjimų. Taigi tame tyrimė mes manėme e, atsižvelgti į tuos e, liūdėjimus, parodymus, kuriuos teikia žurnalistai parlamentinėms tyrimo komisijoms. Taip pat tai buvo ir techninių ekspertų duomenis. Tai nėra kriminalistiniai duomenys, tačiau tai yra tokie pirminiai įrodymai, antriniai įrodymai, o taip pat ir tokie liudimai, kuriais mes bandėme grįžti, susidarydami tą platesnį vaizdą. Mes, kaip e, parlamento komitetas, bandome sudaryti tą e, vaizdą iš Snaudeno, žinoma, pirmiausia, parodymų. Todėl šiame tyrimė pabandėme ir pasiūlyti rekomendacijų mūsų ateičiai, kaip žvalgybos tarnybos dirba, kaip renkami duomenys apie piliečius ir kaip veikia ES ta masinė sėkimo sistema. Ieškome saitų, ryšių tarp ES ir JAV ir taip pat bandome pažvelgti į ateitį, kaip tai turės įtakos ES privatumui ir taip pat mūsų santykiams su JAV. Taigi, išvados jų yra 18 ir jos grindžiamos būtent tyrimė gautais duomenimis, įrodymais, liudijimais. Rekomendacijos ir prioritetų planas kaip tik ir remiasi šiomis išvadomis. Taigi, kalbant apie rekomendacijas, norėjome remtis ne tik atliktų tyrimų, bet ir šio parlamento narių patirtimi, kurie pabrėžia, kaip svarbu e, būtent turėti patirties domenų apsaugos rytyje ir jie ją turi. Taigi, tai yra keleivių domenų registravimas, saugos uosto duomenis, tai yra tie duomenys, e, prie kurių parlamentarai jau dirbo net iki šio tyrimo atlikimo. Todėl tai yra labai svarbu, kadangi parlamentas, mano supratimu, tokiu būdu e, tarsi atsižvelgia į tai, kaip nacionaliniai parlamentai sprendžia šiuos klausimus. Kitaip sakant, mes turime kompetenciją daugelį duomenų apsaugos sričių, kadangi jau mes juose dirbame. Bet be abejonės esminė sritis, kalbant apie Albrechto ataskaitą ir duomenų apsaugos reglamentą bei direktyvą, svarbu pastebėti, kad mes turėjome tikrai nedaug laiko patyrinėti, kokie yra nacionaliniai teisės aktai, kai buvo pateikti šitie įrodymai. Taigi, tikiuosi, kad kolegos susipažino su šią ataskaitą, su 18 išvadų, rekomendacijų ir aš užsienio reikalų komitete minėjau, kaip svarbu atsižvelgti į ES ir JAF santykius ir į tą pasitikėjimą, kurį svarbu atkurti. Taigi, čia esantis ir kolegos, ir tų, kurių čia nėra, kai pažvelgs į tas rekomendacijas ir prioritetų planą, jie turėtų turėti omenyje, kad jie taip žvelgia į problemą ne kaip nacionalinių parlamento atstovai, bet kaip Europos parlamento atstovai. Todėl, pirmiausia, Aš pakalbėsiu apie rekomendacijas, nes manau, kad pranešimas reikšmingiausias ir yra būtent šią prasme, nes remiasi mano kolegų pateiktais dokumentais. Todėl aš iškart peršoku prie rekomendacijų ir aptarsiu tas, tuos darbo dokumentus. Taigi, štai kokios tos rekomendacijos. Tai ir atspindės visą e, pranešimo esmę. Rekomendacijos kaip tik kalba apie privatumo sritį ir jos apsaugą ateityje. Tai yra tas e, skaitmeninės asmens neličiamybės klausimas. Neberandu, kuri tai vieta rekomendacijų. Taigi, pirma rekomendacija Tai yra saugaus uosto klausimas. Pranešime remiamasi Action Words darbo dokumentu, pagal kurį leidžiama persiusti, perteikti JAF turimus duomenis į ES. Pagal TFTP ir parlamento rezoliucijas kviečiame sustabdyti TFP susitarimą, kol nėra patvirtintos naujos rezoliucijos. Maistromo komisija e, patvirtino, kad kol vyksta konsultacijos su JAV, šitos išvados nėra grindžiamos vien tik tai informacija gauta iš JAV. Ir todėl tas dialogas turėtų tęstis siekiant atstatyti tarpusavio pasitikėjimą. Mano kolegos Intervelt ir Kornelė Enst irgi pateikė darbo dokumentus ir kalbėjo apie santykius su JAV. Ir taip pat aptarė priežiūros mechanizmus. Būtent bandėme įvertinti tuos tą informaciją apie šią sritį. Toliau. ES domenų apsaugos reforma. Būtina dirbti prie visų domenų apsaugos ryties e, dokumentų paketo. Priminame, kad labai svarbu išsaugoti tiek dok, mm, reglamento, tiek direktyvos vientisumą, kad e, tai būtų patvirtina kaip vienas dokumentų paketas. ES ir JAF domino apsaugos susitarimas domino apsaugos rytyje yra esminis. Todėl džiaugiamės, kad iki 14 metų pavasario bus patvirtinas šitas bendras susitarimas. Tai leis Europos piliečiams užtikrinti jų teises ir mes taip pat reikalame, kad kolegos JAF irgi patvirtintų iš savo pusės atitinkamus dokumentus. Nes tai svarbu es piliečių duomenų apsaugos srities sustiprinimui, nes kol kas nėra e, tinkamų teisinių e, apsaugos priemonių JAV teismuose es piliečiams. Taigi privalu tęsti diskusijas e, būtent šioje srityje. Toliau. Pranešime pripažįstame kad tiek JAF ir ES svarbu užtikrinti e, darbo rinkos saugumą. Būtent šioje srityje reikia saugoti duomenis dėl akivaizdžių priežasčių. Toliau, debesų kompiuterija. Mes pripažįstame, jog būtina e, toliau plėtoti šias technologijas ir debesų kompiuteriją apsaugoti duomenų, užtikrinti duomenų saugumą. Verslo atstovai turi užtikrinti aukštą duomenų apsaugos lygį ir neatskleisti duomenų, asmens duomenų. Blue Run e, programa. Kai kurie žurnalistai atskleidė informacijos, jog e, nukenčia asmenų duomenys, todėl e, pilietinė visuomenė pasisakė už e, duomenų apsaugą vykdant šitą programą. Negana to, Alenas Rospidžius ir kiti žurnalistai kalbėjo apie labai skubius veiksmus šioje srityje. Toliau pranešime kviečiama komisiją parengti išsame ataskaitą dėl šios programos. Dėl informacinių technologijų saugumą pastebėta, jog yra tikrai daug spragų. E, jau praeitą mėnesį apie tai buvo kalbėta. Daunokit prieš kelias savaitės, kai buvo pastebėti tam, tik, tam tikros e, informacinių sistemų funkcionavimo spragos. Kaip jau minėjau anksčiau, Mes siekiame atstatyti tą pasitikėjimą tarp JAV ir ES. Todėl ataskaitoje yra tikrai nemažau, nemažai skyrių, kurie buvo patikti tiek afetų, tiek lybė komitetų. Jie buvo derinti su kolegomis iš JAV kongreso. Tai nėra vien tik tai diplomatijos klausimai, bet tarpusavio supratimo klausimas kad mes turime imtis bendrų veiksmų ir nesenas Baltųjų rūmų veiksmų planas prižiūrėti teismų darbą šioje srityje yra labai svarbus mums Europos Sąjungoje. Ir pagaliau norėčiau Donaktiš kai ką pasitikrinsiu. Ką aš norėjau pasakyti pabaigai. Taigi, kolegos, norėčiau pasakyti, jog pranešime pabrėžime, jog mes norime žvelgti taip pat ir ateitį. Tai yra pranešimas neturėtų būti toks, kuris apskritai išgaruos pasibaigus mūsų mandatui. Mes norime tiesiog užtikrinti, kad Mm, pranešimo rezultatai taip pat e, būtų naudingi ir kitos kadencijos parlamentui. Dėl tos priežasties pranešime kviečiu ES institucijas ir nacionalinės institucijas paremti ir e, palaikyti skaitmeninę asmens neliečiamybę. 33 puslapyje aš net sudariau tam tikrą prioritetų e, tvarkaraštį. Taigi, tai nėra vien tik tai, sakykime, kažkoks statistinis duomenų pranešimas, bet mes turime net ir tokį veiksmų planą ateičiai. Todėl, ta prasme, jis yra din, visai dinaminis dokumentas, kuris, kur rezultatai turėtų tarsi tęstis ir kito parlamento kadencijoje. Tai yra dokumentas, kuris apibendrina mūsų šios kadencijos parlamento patirtį. Dėkui, ponė Morais. Dabar suteiksiu žodį visiems šešėliams panešėjams. Tačiau noriu jūsų kai ko prašyti. Ponas Salafranka, kolega, atstovantis užsienio reikalų komitetui, turėtų išvažiuoti. Jeigu sutiktumėte, aš jam suteiksiu žodį e, pirmiausiai, o paskui jau pradėsime e, raundą su visais šešėliniais panešiais. Niekas neprieštarauja, prašom, ponės Latranka. Labai ačiū, ačiū šešėliams panešėjams. Iš tikrųjų turiu trečią valandą dar spėti į lėktuvą ir norėčiau padėkoti ponui Morais už puikų bendradarbiavimą e, rengiant e, šio pranešimo projektą. 60 e, pastraipų yra susijusios tiesiogiai su užsienio reikalais ir e, su kitais koordinatoriais dviem FT mes pateikėme pasiūlymų ir dokumente jie atsispindi. Ir galima vis tik tai kai ką dar patobulinti. Yra 50 konstatuojamų dalių, 160 pastraipų. Tai yra labai ambicingas uždavinys. ir e, galima kai ką dar patobulinti ir sustiprinti. Ir taip pat e, reikia kalbėti apie kovos terorizmu tiek JAV, tiek pas mus. Ir keletas dabar konkrečių pastebėjimų. Pirmiausiai, šeštoji pastraipa. Mano nuomonė, reik, galima šiek tiek geriau suformuluoti ir devinta pastraipa. Ten kalbama apie griežtą požiūrį. Reikėtų kai kurios dalykus atmesti ir norėčiau priminti, kad Europos parlamento rezoliucija paprastai E, vartoja tokius žodžius e, apibriežti nusikaltėms žmoniai. Taigi galbūt gal mes galėtume būti nuoseklesni, e, reikšdami savo kritiką. 53 pastraipa taip pat yra nepaprastai jautri. Aš vienas iš kolegų JAV senate pristačiau uh, atitinkamus dalykus ir pasakiau, kad dabartinėme kontekste Europos parlamentas negalės e, ratifikuoti priekybos ir investicijų susitarimo. Ir man atrodo, kad tai yra jautrus klausimas, galbūt mes galėtume rasti formuluotę, kuri atspindėtų tą jautrumą, bet šiek tiek nuosekliau, nuosaikiau gal e, reikėtų kalbėti. Ir pirmininkė dar kartą norėčiau padėkoti pranešėjai už jo supratimą, jo atvirumą. E, Ir e, tikiuosi, kad e, tas puikus bendradarbiavimas su mūsų komitetu e, tęsis ir toliau, tuomet, kai mes pateiksime ir nagrėsime pakeitimus ir balsuosime. Dėkuoju, ponė Silapranka, dabar šešėliniai pranešiai, ponas Fos. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, jog šis pranešimas yra puikus pagrindas. Ir mes turėtume laikytis panašių principų. Labai svarbu parlamentui akcentuoti taip, kalbama pranešimo projekte apie labai daugelį dalykų, kurie aktualūs šiame kontekste. Dėl to manau, jog turime labai gerą pagrindą. E, vertindami visą masinę sėkimo klausimą, problemą, jeigu galvojame apie tai, ko norime pasiekti, tai turime mm, užtikrinti ateityje pasikeimą komunikacijomis, atkurti pasikeimą mūsų draugystę Taip pat reikia pasižiūrėti į mūsų duomenys, daug kas subalansuoti šioje srityje, duomenų apsaugos srityje, komunikacijos Europoje taip pat turi tapti sauges, nes turime e, ginti asmenų privatumą bei užtikrinti technologinės infrastruktūros saugumą, e, apsaugoti ją nuo e, šnipinėjimo ir institucijos taip pat turėtų būti geriau apsaugotos ES nuo e, tokių galimų išpolių. Dėl tarptautinių starimų, sustarimų dėl šnipinėjimo atsisakymo tikiuosi, kad pasitarnaus jisai tam ir kad toks bendras turimas yra reikalingas. Pranešime raginama imtis atitinkamų priemonių ir pritariu tam taip pat saugaus uosto mechanizmas yra e, dalykas, kuris turi takos daugeliu žmonių. Aš tikiuosi, kad mums pavyks sustarti dėl šio klausimo ir tikriausiai dėl techninių. Mm, atitinkamų dalykų. Mes kalbam apie tai, kad esame prieš ekonominį šnipinėjimą. Turime galvoti, kaip atitinkamai veikla bus plėtojama ateityje. Bet e, reikia, kad mes taip pat sustiprintume gynybą valstybių narių ir institucinių lygmenių. Ir galbūt mes norėsime sukurti pagrindus bendram bendradarbiavimui su partneriais trečiosiuose šalyse. Mano nuomonė, kai kas yra labai svarbu, iš, už Atlanto nematėme tam kokiu nors ženklų, bet manau, kad mums reikia geresnės, technolo, didesnės e, technologinės nepriklausomybės Europoje ir turime galvoti, ką daryti šioje srityje. Buvo paminėta debesų kompiuterija. Galbūt reikėtų maršrutavimą e, kažkaip keisti, e, geriau pasinaudoti technologinėmis naujovėmis. Ir Galbūt reikia galvoti apie tai, kad Europolė reikėtų sustiprinti e, padalinį atsakingą už kibernetinius dalykus. Ir ENISA taip pat e, galėtų mums pasternauti ir galėtų reaguoti greičiau. E, gal, pavyzdžiui, reikėtų steigti šiai agentūrai vai, galimybės platesnės įgaliojimus apsaugoti ES institucijas. E, kitas rytis - viešiai pirkimai, programinė kompiuterinė įranga, galbūt būt, tie dalykai galėtų būti geriau reglamentuoti Europoje. Sutarčių pasirašymas jautriose srityse reikia pagalvoti, kaip tai galime patikri, pagerinti. Būtent mano tokie pastebėjimai yra, aš tuoj turėsiu išvykti, taigi negalėsiu išklausyti uh, atsakymų. Labai gaila, bet norėčiau dar kartą pasveikinti Jūs parengus šį pranešimą. Ačiū pranešėjui. Ir taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams už e, mums pristatytą dokumentą. Manau, kad tai puikiai parengtas, suprantamas e, dokumentas ir noriu pasakyti, kad didžiuojuosi tuo, kad esu Europos parlamento nari, nes man atrodo, mes esame vienintelė institucija, kuri imasi tokių darbų Europoje. Šiek tiek apie procedūrą. Sutinku su pranešėju, kad šios rekomendacijos turėtų būti patvirtintos kaip rinkinys, kad tai taptų E, paveldų kitam, kitos kadencijos parlamentui, kuris imtųsi jų įgyvendinimo. Kalbant apie domenų apsaugą, jūs teisingai pastebėjote, kad tą klausimą svarstome jau daugelį metų, tai nėra nauja tema, tačiau dabar ypač aktualu, kad tas e, visas dokumentas būtų patvirtintas, kad būtų siekiama dėkti standartus, kuriuos ke, iškėlė Europos parlamentas Neramina ir šokiruoja tai, kad valstybės narės, nežiūrint visos paskelbtos informacijos, nori susilpninti e, duomenų apsaugos mm, pasiūlymus. Taip pat pritariu rekomendacijoms dėl žvalgybos tarnybų stebėjimo. E, pristatydami, pristatydami darbinius dokumentus mes apie tai jau kalbėjome svarbu akcentuoti ir įgyvendinimo užtikrinimą, nes svarbu ne tik parengti teisės aktus. Pavyzdžiui, duomenų apsaugos rytyje galioja geri teisės aktai, bet jos reikia galbūt e, šiek tiek atšviežinti, bet jie yra. Nebejoju, kad ta masinio sėkimo veikla pažeidžia galiojančius teisės aktus. Todėl manome, kad nacionalinės vyriausybės, Europos institucijos turėtų griežčiau reikalauti taisyklių įgyvendinimo. Nes jeigu, dar, jeigu primsime naujų teisės aktų, kurie paskui vėl nebus įgyvendinti, tai kokia prasmė? Mūsų pačių patvirtinti teisės aktai e, užleidžia vietą trečiųjų šalių įstatymams, kurie tampa viršesni. Ir kalbėdama apie tai, norėčiau prisiminti ir tai, kad valstybės narės ir Europolas nesijėmė tirti e, problemų su SWIFT sistema Niderlanduose. Tai yra 29 straipsnio darbo grupė. Turėtume pasidomėti, kuo jie užsima ir įtraukti išvadas apie tai į šį pranešimą. Norėčiau priminti kolegoms taip pat, kad parlamentas prieš du metus patvirtinęs pranešimą paragino parengti e, išsamų e, kontrterorizmo veiklos e, įvertinimą. Taip pat čia kreipiuosi į pranešėją ir manau, kad reikėtų rekomenduoti, kad per kitą ES e sutarties peržiūrą būtų skirtos galios Europos parlamentui e, atlikti visapusišką tyrimą. Mes turėtumėme turėti galimybę pasikviesti liudininkus ir prisaigdinę juos išklausyti jų parodymus. Toliau, e, skaidrumas ir, galim, ir prieiga prie dokumentų. Tai yra ta pusiausvyrą, kur yra absoliučiai būtina, norint užtikrinti gyvybingą demokratiją. Kalbama a, a, taip pat e, siūlymai peržiūrėti reglamentą dėl skaidrumo kol kas yra įstrigę. O informacijos technologijų saugumas turėtų būti svarbiu svarbia rekomendacija, viena iš rekomendacijų. Nes pastaraisiais mėnesiais tapo aišku, kad mes buvome labai naivus ir pirmiausia turėtumėme pasirūpinti investicijomis į savo informacijos technologijų sistem, sistemas, pradedant nuo parlamento e, sistemų. Ta klausimą jau uždavėme. E, atsakymų tikimės kitą savaitę. Taigi visiems e, hakeriams žinia, jūs turite laiko iki kitos savaitės. Ant juk buvo visur, juk visur parlamente pasirodė pranešimai apie tai, kad e, bevėlio interneto tinklas neveikia. Tiesiog turėjome pranešti visiems, kad e, dabar ypač nesunku e, įsibrauti į parlamento informacinę sistemą. parlamente dirba e, labai didelius atlyginimus gaunantis tarnautojai, kurie yra atsakingi už to sistemos saugumą. Tikrai neprimtina, kad atsakymų, paaiškinimų apie e, tą įvykį, e, įsilaužimą į parlamento informacinę sistemą sulauksime tik po dviejų mėnesių. Kodėl taip yra? Kodėl, mūsų, kodėl parlamento internetinė sistema vis dar nėra apsaugota? Toliau ES e debesinė kompiuterija. Aš už tai, kad mes kurtume ES gebėjimus. Neturėtumėme tai suvokti kaip protekcionizmą. Mes norime paskatinti savo šios įties pramonę, kurti savo gebėjimus ir užtikrinti, kad žmonės Europoje turėtų pasirinkimą ir kad įmonės būtų skatinamos kurti geresnės, saugesnės sistemas. Neprisimenu, kas konkrečiai apie tai kalbėjo, tai buvo e, e, kompiuterio specialistas iš Vokietijos. Jis pareiškia, kad jeigu nu, įsigyja automobilį ir jis sugenda, tai už tai paprastai yra atsakingas uh, gamintojas. Tas pats yra su informacinėmis sistemomis. Toliau e, visapusiška ir e, visa apimanti transatlantinė prekybos sutartis su JAV. Aš už ją, tačiau dėl šios laisvos prekybos sutarties galėsime apsispręsti tik tada, kai ši situacija bus aiškesnė ir kai turėsime labai konkrečias garantijas dėl mūsų piliečių laisvių ir teisių. Tikiuosi tolesnių diskusijų ir tikiuosi, kad mes patvirtinsime tikrai e, rimtas ir solidžias rekomendacijas pritardami šiam dokumentui. Ačiū ponas Jan Albrecht. Ačiū pirmininkė. Noriu šiltai padėkoti pranešėjui už tai, kad pristatė labai gerą dokumentą mūsų parlamente atlikto tyrimo išvadas. Prieš šešis mėnesius uh, Edvardo Snaudeno pareiškimas mums atskleidė, kad, e, pas, kad visiškai e, neužtikrinamos pagrindinės ir žmogaus teisės Europoje. Tas e, teisių nykimas vyksta ne dėl Edvardo Snaudeno, tas procesas vyksta dėl dėl mūsų vyriausybių vykdomos veiklos ir jų dėgiamų priemonių. Ponas Naudenas e, tai ryštingai atskleidė. Ir manau, kad apie tai turėtumėme kalbėti savo pranešime ir turėtume paraginti jį, kalbėti apie jį, vadindami jį informatoriumi, nes jis atskleidė informaciją apie tikrai didžiulius pažeidimus vykdomus Europos šalise. Ir turėtumėme turėti galimybę su juo tiesiogiai pabendrauti ir išgirsti informaciją iš pirmų lūpų. Norėčiau pakomentuoti pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų komentarus dėl ES e domenų apsaugos e, įstatymų svarbos ir JAF ir ES susitarimo siekiant užtikrinti geresnės ES piliečių teisės į domenų apsaugą. Tai yra pagrindinė ir svarbiausia šio tyrimo išvada. Mūsų piliečiai turi kontroliuoti savo asmens duomenis, tai geriausia apsauga, kurią galime jiems pasiūlyti. Reikia ir priežiūros bei kontrolės sistemų. Reikia parlamentinės priežiūros, ne tik jungtinėse valstijose, Europos Sąjungoje. Mes atlikdami šį tyrimą aiškiai pamatėme, kad mūsų šalių vyriausybės žvalgybos tarnybos arba bendradarbiaudamos su NSA arba savo ruoštų taip pat užsima masiniu sekimu, masiniu mūsų piliečių sekimu. Todėl reikalinga veiksminga kontrolės sistema. Pavyzdžiui, ES mastų kontrolės nėra nes nacionalinis saugumas yra visiškai atskira kompetencija. Išklausėme nacionalinių parlamentų atstovų ir man nesusidarė įspūdis, kad nacionalinių lygmenių egzistuoja veiksminga kontrolė. Taigi reikalingos taisyklės dėl e, žvalgybos tarnybų darbo ES ir jų bendradarbiavimo. Tokią išvadą, manau, taip pat turėtumėme įrašyti. Akivaizdu, kad policijos pajėgos uh, ar kitos kompetitingos institucijos, kurios kuriams patikėta e, kibernetinės erdvės apsauga nesugebėtų e, atremti e, kibernetinio, kibernetinio atakų iš trečiųjų šalių. Tas pats pasakytina apie telekomunikacijos paslaugų tiekėjus. Europolas yra nekarta pareiškęs, kad nei viena nacionalinė institucija nepareikalavo, nepaprašė, kad būtų ištir, ištirtos tos kibernetinės atakos. Tai yra kad, skadalinga uh, situacija, nes neužtikrina, nes manau, kad nėra užtikrinamas uh, teisės įgyvendinimas. Ir tai susiję su e, sistemų saugumu ir kaip Sofija Intveld ką tik pasakė, tai susiję ir su atsakomybė, gamintojų atsakomybė už tas sistemas. Mes juk gyvename skaitmeninėje visuomenėje. Ir vietoj to, kad būtų bandoma e, iššifruoti siunčiamus duomenis ir vietoj tolesnių investicijų į tai mes turėtumėme suteikti galimybę žmonėms užšifruoti savo komunikaciją, savo siunčiamus duomenis, nes tai yra viena iš svarbių žmogaus teisių. Tai aktualu ne tik Europoje, bet ir pasauliniu mastu turėtumėme rodyti visam pasauliu pozityvų pavyzdį. Ir e, su, labai džiugiai perskaičiau, kad bus draudžiama e, pasilaikyti, laikyti asmens duomenys be jokių priežasčių. Tačiau mums reikia e, direktyvos šiuo klausimu Europos Sąjungoje. Tie politikai, kurie mano, kad keliaivių duomenų įrašų e, sistemoje, sistemos duomenų saugojimas neribotą laiko tarpą išspręs visas mūsų saugumo problemas klysta. Galiausiai noriu taip pat pasakyti, kad Turime atskirti, nubriežti ribą tarp to, kas yra priimtina kontrolės ar priežiūros tikslais. Kalbant apie duomenys ir komunikaciją, komunikavimą ir, ir taip pat aiškiai pasakyti, kas yra nepriimtina. Ir mums reikia priežiūros ir kontrolės veiksmi, mechanizmų nežiūrinti tai, ką sako mūsų vyriausybės, nes žinoma, už per pusmetį nebuvo įmanoma nieko padaryti ir imtis atitinkamų veiksmų, bet galima buvo padaryti išvadas. Piliečiai žvelgia į mus. Gegužės mėnesį vyks rinkimai ir jie tikisi, kad parlamentas gali kažką pakeisti. Ačiū toliau, ponė Ernst. Ja, vielen Dank. Um, zunächst das einmal möchte ich mich... Äh, Dėkuoju, pirmininkė. Tikrai norėčiau pradžioje padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimą. Tai yra tikrai tas klausimas, kur, kurį nagrinėjant labai sunku rasti bendrą sutarimą ir pranešėjas labai intensyviai dirbo kartu su mumis ir tikiuosi, kad tas darbas tęsis per artimiausius mėnesius. Na, žvelgiant į problemą, galima pasakyti, kad uh, pranešimas yra vienas iš reikšmingiausių ir vienas iš sudėtingiausiai pasiektų šiame parlamente dėl įvairiausių priežasčių. Visų pirma, kad e, kvestionuojamas pasitikėjimas. Antra vertus, mes tarsi praradome tą bendradavimo pagreitį tarp ES ir JAV. Kitas aspektas yra duomenų apsauga, kuri susijusi su piliečių laisvėmis, su laisvė komunikuoti. Todėl sudėtinga, žinoma, parengti tokią ataskaitą, kuri apimtų įtrauktus į šios klausimus. Tai yra tarsi tik tai e, problemų pristatymas, bet nėra išsami analizė, nes valstybėse narėse e, įvyksta atskiri procesai ir jie yra tarsi nepriklausomi, valstybės narės atlieka savo tyrimus. Antai kanclerė Merkel aptarė tos klausimus atskirai su prezidentu Obama, tai yra dvišaliai dialogai. Todėl mes, taip pat ir valstybės narės, turėtų atskleisti tą e, savo valstybėse vykdomą veiklą, ir paaiškinti, pateikti informaciją dėl teisėtumo susijusio su ne JAV piliečiais. Taigi visi šie klausimai yra pakankamai svarbus. Ir privalu rasti atsakymus į nacionalinio saugumo klausimus. Tai yra, žinoma, tai yra susiję dalykai. Išorės, vidaus saugumas, kai kokios sąsajos tarp jų, tai yra pagrindiniai klausimai. Taigi nacionalinis saugumas yra svarbus ir kaip, koks požiūris bus. Nes tas būdas spręsti nacionalinio saugumo klausimus turi įtakos platesnę prasme Todėl mes negalime pasikliauti vien tik tai kažkokiais pareiškimais, neva e, tie klausimai yra nacionalinė prerogatyva ir mes nesikišame kaip parlamentas. Taigi, domino apsauga ir piliečių laisvės. Pažeistos piliečių laisvės. Klausimas jaudrus, todėl mes savo e, frakcijoje, guojo frakcijoje labai sveikiname tiek rekomendacijos, tiek visą pranešimą. Tikrai per pastaruosius posėdžius daug kas išaiškėjo ir ta informacija neprapuolė, pranešėjas ją bandė susisteminti, o dėl saugaus uosto tai mes turime viską pradėti iš naujo. Jeigu yra dabartiniai susitarimai, tai mes negalime jų nuvertinti. Jie turi veikti. Lygiai tą patį galime pasakyti dėl SWIFT'o. Mes turėtume užtikrinti, kad e, tai būtų stabdoma. Tai yra, tai turėtų būti bendra Europos parlamento pozicija. O teisės saugos institucijos dėja to nesilaikė tokio susitarimo. Galiausiai šitas transatlantinis prekybos ir investicijų partnerystės susitarimas buvo kalbėta, kad jį panagrinėsime ir kada nors dar išspręsime kylančias problemas. Manau, kad tai nėra pats tinkamiausias sprendimo būdas. Mes turėtume nagrinėti šį klausimą. Todėl šitas partnerystės sutarimas turėtų būti nagrinėjamas ir toliau. Neturėtume nustumti į šalį šiuo klausimu. Taigi, duomenų apsauga ir vidinių informatorių apsauga dar vienas svarbus dalykas tai jautrus klausimas ir atskirai reglamentuojamas kiekvienoje valstybėje. Tai yra, žinoma, ir diskusijų klausimas. Klausimas, koks, kokia bus mūsų pozicija, kokie prioritetai. Turėtume dėmesį sutelkti į, mes kaip komitetas, į žmogaus teises ir žvelgti, kokie bus tolimesni mūsų žingsniai. Taigi bendrai paėmus, kai vyksta šitas politinis dialogas, turėtume klausti taip, ką mes, e, kokios pozicijos patys laikysimės, kaip žvalgybos tarnybos turėtų dirbti, kokia yra mūsų nuomonė jo atžvilgiu. Galiausiai tie slapti susitarimai, kuriuos sudaro žvalgybos tarnybos, irgi yra labai svarbus. Jie irgi neturėtų būti nepastebėti. Žval... Tų slaptųjų tarnybų veikla, jų organizacijų struktūra turėtų irgi būti mūsų dėmesio centre. Taigi turime veikti gan greitai. Ir šitą priežiūros aspektą irgi traukti į mūsų susitarimus. Žinoma, yra ir nemažai spragų pranešime. Bet dabar galiu pasakyti, kad priemė tokį momentą, kai parlamentas turi progą tiesiogiai atsakyti į visus klausimus nes e, mūsų atliktas darbas kol kas dar nebuvo pakankamas. Ar iš esmės mes sprendžiame klausimus ar ne? Kaip turime elgtis toliau būtent šito masinio sėkimo srityje? O kitas klausimas, kas laukia šio pranešimo? Ar tai bus tik tai mūsų komiteto dokumentas, pamastymo dokumentas, ar jis turės svarbos ir reikšmės visam parlamentui. Taigi, mums labai reikės narių pagalbos. Dėkuoju šešėliniams pranešėjams, kurie pasakė savo nuomonę. Dabar žodis suteikimas kolegoms, diskusijoms tiems, kurie praprašė žodžio. Turime šešis kalbėtojus. Ar dar kas nors norėtų pasakyti ne, tai tuomet žodį iš karto suteikiu ponui Pirka. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, keletas bendrų pastebėjimų, o paskui praktiškesnių ir išsamesnių pasiūlymų. Pirmiausia, noriu padėkoti Klodai Morės už labai išsamų platų pranešimą. Jis labai įdomus, matome praktinį faktų skaičių e, naudojimą. Tai yra pagrindas. Ir taip pat matome tokią iškristalizuotą išmintį to, ką išgirdome bendraudami su kongresmenais, senatoriais. Ir tokiu būdu galime e, pristatyti savo nuomonę apie tai, kaip dažnai pažeidinėjamos taisyklės buvo ir ne tik tai. Jeigu uh, pažiūrėsime 21 pastraipą, ten valstybės narės raginamos neleisti, kad būtų vykdomas stebėjimas e, trečiųjų šalių jų teritorijose. Tai nežinau, ar mes e, čia esame realistai, gali mus kas nors apkaltinti, kad esame pernelyg naivus ir vargu ar mums pasiseks tą užtikrinti. Taip pat yra rekomendacijų, kurios vargu ar gali būti gyventos. Keitimas informacija. Taip, e, kai tai yra abiem pusėm naudinga, taip norėtume, kad vyktų informacijos keitimasis. Pavyzdžiui, Swiftas bankinė informacija. To gali reikėti ir tai gali būti teigiamas dalykas ir būti naudingas abiems pusėms. Taigi reikia šiek tiek atsargiau, e, niuansuotai e, daryti pareiškimus atitinkamus. Pasitikėjimo atkūrimas, taip, e, tai yra naudinga ekonominiam bendradarbiavimui, saugumo bendradarbiavimui tarp JAV ir Europos Sąjungos. Ir mes turime kelti tokius tikslus, kad galėtume apginti savo interesus, pavyzdžiui, pramonės sektoriuje. Mes norime, kad ES e, piliečiai būtų apsaugoti e, JAV taip pat kaip ir JAV piliečiai. Toliau pagrindų sustarimas yra labai svarbus. Ir dar vienas dalykas, mes turime dabar pasakyti, jog mums reikia kontražvalgybos. Tai neturėtų būti slaptoji kažkokia tarnyba, kaip kartais, kad siūlo komisija. Mes turime e, pasakyti, sugebėti, kad e, turime pasipriešinti trečiųjų šalių žvalgybos e, veiksmams, turime galimybę, turėti galimybę apsiginti. Mes turime taip pat užsitikrinti atitinkamus saugiklius. Jeigu prisimėte, vyko daugybė diskusijų dėl Europolo, dėl saugumo tarnybų bendradarbiavimo e, ir daugia šalio starimo. Aš nežinau, mums, ar mums reikia keisti sutartį. Galima pagalvoti apie daugia šalį pagrindą ir galime kažko pasiekti gana greitai. Uh, mes turime užtikrinti deramą saugumą keičiantis duomenimis ir reikia turėti gebėjimą patikrinti, kaip viskas vyksta. 65-66. Adamas, Adamas jau kalbėjo apie mm, tai. Man atrodo, kad mums reikia detaliau papildyti kai ką ir valstybės narėms e, didinti spaudimą, kad jos e, prižiūrėtų atitinkamai e, veiksmingai savo slaptasias tarnybas E, dėl nepriklausomų kitų dalykų reikia dar daug ką ten padaryti. Dėl debesies ar kitų e, terpių, bet turime dar daug ką padaryti. Dabar baronienė Latford. Labai ačiū, pirminkė, atsiprašau, aš e, labai greitai viską pristatysiu ir turėsiu išbėgti, atsiprašau kolegų. Dabar apie tai, kad kažkas nenori uh, apginti internetą Europoje, įvesti saugiklių ir žodžio nepriklausomumas vartojimas. Aš pasisakyčiau už papildomus išteklius plėtojant uh, debesies informacijos technologijų. Uh, pa, uh, terpę, bet kaip apie e, duomenų masę ir kaip apie nepriklausomumo užtikrinimą. Vicepirmininkė Reding pavartojo atitinkamą terminą ir e, manau, kad jis yra naudingas, bet pranešime yra ir prieštaravimų. Sutinku kad reikia, jog, kad parlamentą e, pritarimas e, transatlantiniam priekybos ir investicijų partnerystės sutarimui priklausys nuo daugelio dalykų. Ir taip pat e, nepamirškime transatlantinės internetinės aplinkos. Ta susitarimas apima ne tik JAV, bet ir Europos Sąjungą. Nepamirškime to. Ir dabar man keista, kad sakoma, jog reikia sustabdyti saugų uostą, bet konstatuojamosiose dalyse I ir Z sakoma, kad visai teigiamai apie tai, kad komisija pateikė 13 rekom... tam tikras rekomendacijas e, JAV ir kad šiais metais turėtų būti gyvendos atitinkamos priemonės ir kad bus numaitas pagrindas peržiūrėti saugos uosto principui. Ir aišku, viskas priklausys nuo to, kada bus e, gautos, gauti patikinimą, pavyzdžiui, iš e, FTC, Federalinės prekybos komisijos. E, vyksta tam tikri procesai ir nežinau, kodėl dabar reikia sustabdyti tą saugaus uosto principo taikymą. Man tikrai noris matyti tą e, bendrą ekonominę erdvę. Aš nesu naivi, nereikia galvoti viską e, naiviai, reikia nepamirštos internetinės aplinkos, bet aš matau tam tikrų prieštarų sustabdysime sauguose dabar, o procesas vyksta e, siekiant jį peržiūrėti ir galbūt sustiprinti. Ir man, aš nesuprantu, man šiek tiek neaišku. Ačiū, ponė Latford. Ponė Morajas, norėjote pats užduoti klausimą Sarai Latford, prašai išeinant. Ačiū, atsiprašau, kad e, tenka tam skirti laiko. Prieš mm, Sarai Latford, e, išinant ir atsakant dėl nuotolinės kompiuterijos, savo pastabose ir pranešimo tekste galbūt neaiškiai suformulavau e, mintį dėl nuotolinės kompiuterijos. Tai turėtų būti įtraukianti, apimanti priemonė. Aš nepasisakau už kažkokių tai ekskluzyvinių priemonių kūrimą. Todėl noriu tiesiog e, tą išsak... patikslinimą išsakyti prieš ponį Latvardų išeinant. Ačiū, ponė Morajas. Toliau, ponė Gomes. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi noriu padėkoti Klodui Morajas už labai kokybišką dokumentą, kuris, kurį jis mums pristato po visų e, įvykusių susitikimų, klausimų. Tai puikus pagrindas mūsų darbui. Ir kaip viena iš nuomonės rengėjų dėl šio pranešimo e, AFET komitete noriu pasidžiaugti tuo, kaip mes bendradarbiavome su draugė su ponu Salafrankas, su Klodu Morajas rengiant savo nuomonės. Iš esmės čia kalbame apie bendras vertybės bendras ES valstybių vertybės ir bendras ES ir JAF vertybės. Tai dar svarbiau tokiems žmonėms kaip aš, kurie dar prisimena diktatūrą, gyvenimą totalitarinėme režime. Kalbame ne tik apie įstatymo viršenybę, E, piliečių teisės į privatumą, gerbimą. Kalbama apie kovos su terorizmu veiksmingumą. Ir manau, kad to nepasieksime, jei griepsime tų pačių metodų, kuriuos taiko teroristai - nedemokratiškų ir neteisėtų metodų. Tai nebus veiksmingas būdas kovoti su terorizmu. Mes tik sustiprinsime juos patys tapdami teroristais. Manau, kad reiktų ypač akcentuoti Edvardo Snaudeno vaidmenį, nes jo atskleista informacija yra labai svarbi. Jis ne tik parodė, kas vyksta su e, Europos piliečių ir JAV piliečių privataus gyvenimo informacija. Jis parodė ir kaip ta informacija panaudojama mm, didžiojo brolio mm, sistemos tikslams. Ir taip pat paaiškėjo, kad priemonės sukurtos kovai su terorizmu yra neveiksmingos, nes NSA sukurta masinio siekimo e, sistema e, kurta vardan kovos su terorizmu, sutikė galimybę, pavyzdžiui, ar, ar prisiminkime e, Bostono atvejį, du čečienai, kurie susisprogdino per, per maratoną. Jie buvo įtariami, tačiau sistema nepadėjo, taigi kova su terorizmu yra neveiksminga. Šis aspektas taip pat turėtų atsispindėti šiame dokumente. Kaip jau buvo sakyta, manau, kad Europos Sąjungoje duomenų apsaugos sistema yra stipri, tačiau ji nėra iki galo įgyvendinama. Apie tai kalbėjo Sofija Intveld. Dėl to jungtinių valstybių kaltinti negalime. Galime kaltinti tik savo institucijas, politinės, teisminės ir kitas, kurios neįgyvendina savo užduočių. Pavyzdžiui, Belgakomo atvejais. Ar tai tikrai JAF atsakomybė? Juk kalbame apie ES valstybę narę ir kalbant apie Belgakom atvejį Juk, mm, pavyzdžiui, ponas Baroso, ponas Barnyje, ponė Reding dirba svarbų darbą ir, ir tikriausiai būtų, kai kam būtų įdomu juos pašnipinėti. Žinau, kad Junktinėse valstijose dabar vyksta diskusijos ne, dėl NSA neigia, kad ji šnipinėjo kongreso narius, tačiau svarstoma, ar iš tikrųjų taip buv, nebuvo. Taip pat Merkel šnipinėjimas. Veikiausiai ir pats Obama yra šnipinėjimas. Kol kas niekas atvirai to nepaneigė. Mes kalbame apie įstatymo viršenybės ir demokratinių valstybių esmę. Taip pat noriu pasakyti, kad aš pritariu išsakytiems būkštavimams dėl 59 e, punkto formuluotės dėl e, transatlantinės priekybos sutarties. Juk iš esmės tai yra pasitikėjimo kūrimas. Tačiau svarbiausias dalykas, mano nuomonė, yra užtikrinti, kad JAV padėtų mums kurti tą pasitikėjimą. E, Ir tai ir yra e, to pamatinio susitarimo esmė. Kaip kursime pasitikėjimą, kaip jį stiprinsime, jei nebus numatyta e, teisinio poveikio galimybė e, es piliečiams užsitikrinant e, pažeistų teis, prašant žalos kompensacijos už pažeistas teisės JAV. turėtumėme subsidiarumo principą taikyti atvirkštinę tvarką. Jei kažkas netlieka savo darbo, bent jau taip yra mano šalyje, Portugalijoje, tuomet mūsų parlamentas turėtų pasirūpinti, užtikrinti, kad e, valstybės narės peržiūrėtų galiojančias e, procedūras ir taisyklės. Pane Jimenez Beseril. Sveikinu Klot Morajas, su kuriuo man teko garbė dirbti e, vykstant į Vašingtoną. Mm, mes aišku supratome, kad e, tas klausimas, kurį mes ten aiškinamės aktualus ne tik Europos viešai nuomoniai, bet ir JAF viešai nuomoniai. Paprastai jungtinių valstybių aktualios yra kitos. Uh, bet šį kartą jos sutapo. Manau, kad mūsų piliečiams tikrai rūpi jų privatumas ir manau, kad nemažiau jiems rūpi ir saugumo klausimai. Todėl pradėdami svarstyti klausimus susijusius su terorizmu turime būti labai atsargus. Nepriimtina ir netoleru, netoleruotina e, gyventi masinio siekimo aplinkoje. Tai visiškai prieštarauja žmogaus teisėms. Taip pat nepriimtinas ir kovos su terorizmu programų panaikinimas. SWIFT programa neturėtų būti iškilusio kandalo atpirkimo ožių. Manau, kad SWIFT programa yra susijusi su masinio sėkimo programa, tačiau SWIFT sistema buvo sėkmingai panaudojama mūsų apsilankymą Vašingtone metu. Tokį patvirtinimą ir išgirdome. Mums paaiškino, kad SWIFT programa padėjo užkardyti įvairiausias grėsmės, bet žinoma, tokios informacijos negalima skalti dėl įvairiausių priežasčių. Šimtai teroristų atakų buvo užkardytos būtent šios programos dėka ir ponia Gomes turėtų ir apie tai pagalvoti. Turime pamastyti ir apie mūsų agentūrų Europol ir Enisos potencialą ir leisti joms savarankiškai dirbti Europos e, mastu ir toliau bendradarbiauti su JAV. E, šis parlamentas Europos piliečiams siunčia svarbę žinę ir dėl ko aš sutinku su Sofie Intveld. Mes vieninteliai imamės kažkokių žingsnių. Turime siūsti žinę apie atsakomybę, o sprendimas suspenduoti SWIFT programą nebūtų atsakingas nes tuo pasidžiaugtų tik tie, kurie tero, finansuoja terorizmą, tai yra te, teroristai. Taigi aš palaikau dokumento tekstą su tam tikromis išlygomis, kurias ką tik pristačiau. Ačiū, ponas Encijų. Ședinte, <clears throat> în primul rând aș dori și eu să-l felicit pe Claude pentru... Dėkoju, aš irgi norėčiau pasveikinti mūsų kolegą Morajas už parengtą pranešimą, o taip pat ir už tą bendradarbiavimo dvasę ir už atlikto darbo kokybę. Visiškai pritariu tiek išvadoms, tiek rekomendacijoms. Vienok, kai šis pranešimas bus patvirtinimas su atitinkamais pakeitimais, reikėtų, kad parlamentas e, susitelktų ir primestų šitą demokratinę kontrolę, kad ateityje tas masinis siekimas daugiau nevyktų. Taigi siekime tos pusiausvyros tarp kovos su terorizmu ir iki šiol atlikta nusikalstama ta sekimo veika. Dabar norėčiau papasakoti vieną istoriją. Rumunijoje tai įvyko prieš keletą dienų. Rumunijos žvalgybos tarnybų direktoriaus sąskaita buvo apiplėšta. Ir tai įrodo, jog mūsų sistema neveikia, reikėjo tiesiog užtikrinti saugesnę sistemą ir tai būtų įsprendusi problemą. Dabar kreipiuosi į pranešėją, sako pirmininkė ir prašau kalbėti kaip įmanoma trumpiau. Dėkuoju pirmininkė, aš pasistengsiu kalbėti trumpai. Kiek man duodate laiko? Sako trumpai. Gerai. Uh, Nu, turiu pripažinti, kad e, tikrai parlamento nariai turi patirties šioje srityje. Aš pats nesu ekspertas, turiu tam, tikrą, tam tikrų žinių, tačiau, kaip jau sakiau, yra narių, kurie ekspertai, kurie turi žinių ir patirties šiuose srityse, ar tai būtų domenų apsauga, ar kitos srityse. Todėl aš atsakysiu į tos klausimus, kurie yra man tik tai akivaizdus, jums leidus. Taigi, kolegos buvo susitikę su manimi ir bandė man užduoti kai kurios konkrečius klausimus. Taigi, dabar norėčiau atsakyti į Teresos ir Parkerio klausimus. Tikrai mm, aš e, kai kurios negaliu atsakyti, bet pamėginsiu. Tai yra dėl žvalgybos duomenų rinkimo ir dėl SWIFT'o. Galiu labai atvirai pasakyti, kad e, žinoma, koreguosime pranešimą. Tai yra tik tai projektas. Turime ketinimų išplėtoti tiek SWIFT'o, tiek saugaus uosto klausimus, tiek komisijos aptarti pareiškimus nes akivaizdu, kad ir parlamente politinės frakcijos nesutarė dėl kai kurių klausimų. Todėl pranešime į tai atsižvelgsiu. Norėčiau, kad kolegos suprastų, jog tų skirtumų yra, bet tai nereiškia, jog mes suprantame Swiftą kaip e, e, neįsprendžiame problemą pranešime mes tiesiog e, sutelkėme dėmesį į turimą informaciją. O politinės frakcijos turi skirtingą vaizdą, koks turėtų būti pranešimas. Taigi bandysime atsižvelgti tuos skirtumus. Tikiuosi, kad taip pavyks padaryti. Pirma ir antroje dalyje buvo kalbėta apie tos pakeitimus ir ponia Gonmeš apie tai kalbėjo. Taip pat Tikiuosi, kad e, pakeitimai nepakeis iš esmės pranešimo akcentų, nes šešėliniai pranešiai pateikė savo nuomonę, aš jiems dėkoju, tačiau čia pranešė, šešėliniai pranešiai prisidėjo savo tais dokumentų pateikimais prie pranešimo rengimo Todėl taip pat norėčiau padėkoti ir sekretoriatų už e, tikrai atliktą darbą. Jo buvo padaryti labai daug. 32-33 puslapyje kalbama apie šitą Europos skaitmeninę asmens neliečiamybę. Tai yra atsakymas tarsi pono Ernst. Nežinau, ar jisai yra posėdžių salėje ar ne. Taigi, žmonės skirstosi, aš kalbėsiu greičiau. Taigi yra tas tvarkaraštis, kuomet reikia įgyvendinti rekomendacijas ir kada pagaliau e, įgyvendinsime visą pranešimą. Žinau, kad laiko turime nedaug, todėl štai ką noriu pasakyti. Klausimai, kurie nagrinėjami pranešime susijęs su dviem sritimis. Aš nesu šios srities ekspertas, bet pastebėti buvo du dalykai. Tai yra Pirmiausia, ES kompetencijų sritis ir kitas dalykas tai yra sritis, kurioje mes turime tą moralinę atsakomybę ir tai yra jau nacionalinė atsakomybė. Ir būtent šioje srityje mes dėja turime tik, tai, tik moralinę atsakomybę, nes mes be kita ko esame iš tų valstybių narių parlamentarai išrinkti. Bet antra vertus, kaip sakiau, turime ir ES kompetenciją dėrėtis, pavyzdžiui, dėl SWIFT arba saugaus uosto, domenų apsaugos. Ir aš pastebėjau, kad iš mūsų tikimasi spręsti visus klausimus. Labai svarbu e, siūsti kitos kadencijos parlamentui šitą e, skaitmeninio asmens neliečiamybės klausimo e, žinę nagrinėti. Tai nereiškia, kad mes nusikratome savo atsakomybės. Tai yra mūsų kompetencija, bet mes norime spręsti. Ir yra tas veiksmų planas ir mes. E, aišku, yra tos mūsų kompetencijos, tai yra saugus uostas, fiftas, čia nuomonės įsiskiria. Bet mes spręsime ir šios klausimus ir bandysime suformuluoti e, rekomendacijas, nepaisant to, jog valstybėse yra skirtingos nuomonės šią savaitę, ekonomistė skaičiau Lexingtono skyriuje straipsnelį, jog Europos parlamente yra didelis nepasitenkinimas e, dėl šių klausimų nagrinėjimo. Todėl noriu pritarti ponė Intefeld, jog uh, džiugu, kad mes nagrinėjame šius klausimus, kai kurie parlamentarai net e, sustiko su Vašingtono kolegomis ir e, be kita ko šešėliniai pranešėjai labai daug prisidėjo. Džiugu, kad ir sekretoriatas dirbo iš vien. Taigi, bandėme šitą procesą suaktyvinti ir pasiekti apčiopiamų rezultatų. Todėl manau, kad šitas pranešimas tai ir atspindi. Džiugu, kad e, yra vien, nėra vien tik tai nepasitenkinimas, bet ir kažkoks apčiopiamas rezultatas pagaliau Europos parlamente šios rytė. Taigi, tikimės, kad tiek vasarį komitete, tiek kovo mėnesį, kai bus patikti pakeitimai, mes patvirtinsime šitą pranešimą. Taigi, dėkoju. Dėkoju Klodai. Dabar turiu pasakyti, kad e, vasario 22 diena, 6 valanda. Sausio 22 diena yra būtent paskutinė data pateikti pakeitimus. Dabar perinu prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra Europos bendro elektroninių ryšių rinka. Tai yra Salvador Sedo į Alabar pranešėjo pateikta nuomonė. Tai yra dėl, kaip jau minėjau, Europos bendrosios elektroninių ryšių rinkos pasiūlymo, kurį pateikė parlamentas su taryba. Taigi iš karto žodį suteikiu pranešėjui. Cedo į Alabar. Ar brief, special... Ačiū labai trumpai, ypač po to, kai išklausime tokių įdomių diskusijų dėl pono Morajas dokumento. Aš e, su Libė delegacija taip pat lankiausi Vašingtone ir sekiau kai kurias diskusijas, kurios paskui panaudotos jo nuomonės projektui renkti. Ir Europos vidaus rinka elektroninių komunikacijų srityje, elektroninių ryšių rinka, tai labai svarbu ir elektroninės komunikacijos yra ES prioritetas, šios rinkos plėtrojimas, tačiau mums reikia taip pat stiprinti vartotojų pasitikimą, apsaugant privatumą, e, ryšių slaptumą, taip pat apsaugant asmeninį informaciją. Šia prasme norėčiau pasidžiaugti komisijos pastangomis suderinti galtinių vartotojų teisės teisės į komunikacijų konfidencialumą, privatumas, duomenų konfidencialumas yra labai svarbus dalykai, užtikrinant ES elektroninių ryšių rinkos plėtruotę ir tai nulems jos sėkmę. Taip pat reikia užtikrinti, kad bus laikomasi tų teisių, kai tik piliečiai naudosis elektroninių ryšių paslaugomis ir tinklais, bet koks kišimasis į tokias teisės turi būti proporcingas ir būtinas aiškiai apibrieštiems ir teisėtiems tikslams e, pasiekti. Dabartinė nuomonė e, pirmiausia ir koncentruojasi ties šiais pasiūlymo aspektais, kurie turės poveikio privatumo e, dalykams, taip pat asmens duomenų apsaugai bei ryšių konfidencialumui. Tai yra trečias skyrius, jo dalis ir ketvirtasis skyrius pasiūlymo, kurį pateikė komisija ir e, bet kokios e, priemonės, kuris e, teisės šią, nukryps nuo šių teisių, turi būti labai skaidrios, labai griežtai proporcingos ir aiškiai apribotos. Pasiūlymai skiriama užtikrinti konfidencialumą ryšių privatumas, asmens duomenų apsauga labai svarbus tam, kad užtikrintume vartotojų pasitikėjimą. Ir dabar norėčiau išklausyti kolegų, kad mes galėtume geriau apsaugoti piliečių teisės mūsų kontinente, kuris tampa vis labiau suntas. Ačiū dabar komisijos atstovė Vezaterov. Ponas. E, Vezeterap pasisakys. Labai trumpai komisija pritarė pranešėjui. Grįšių e, konfidencialumas, privatumo apsauga, asmens duomenų apsauga yra asmenės svarbos, kuriant pasitikėjimą vartotojų skaitminę bendrąją rinką. Komisija deramai atsižvelgia į šiuos dalykus savo pasiūlyme. Taigi mes tikriausiai kartu visi panašiai galvojame. Keletas techninių pastebėjimų dėl pakeitimų, kuriuos matėme. Pirmiausiai, reikia pasakyti, kad galbūt atsirado tam tikro nesu susi, ne, tam tikras nesusipratimas dėl srauto valdymo ir dėl to, reik, ko reikia, kad būtų galima valdyti srautą. Ir kai kurie pakeitimai apie tai ir kalba. Mes manome, kad e, visi sutinka, jog reikia taikyti inspektavimo techniką e, srautų valdymui ir ne visuomet aiškiai galbūt apie tai pasakėme. Dėl to tai nėra visuomet labai iškiai apibriežta, dėl to komisija savo pasiūlyme ne, nekalba konkrečiai apie tam tikrus metodus, norime išlikti neutralūs. Taigi kai kurie pakeitimai pateikti dėl šių dalykų, nors gal jų tikslas yra ir aiškus, e, šiek tiek nukreipia nus nuo pagrindinės temos. Dar kitas toks bendresnis pastebėjimas – pranešėjo e, kalbėjimas apie privatumą, asmens duomenys mums nekyla jokių e, problemų dėl to, ypač dėl e, duomenų apsaugos, nes dabar kai ką peržymė duomenų apsaugos srityje, galbūt ateityje bus galima bendriau apibriežti tuos dalykus e, vieningo sujungto kontinento pasiūlymų kontekste, siekiant užtikrinti privatumą ir asmens duomenys. Ačiū. Ačiū. Vėl kreipiuosi į pranešėją. Ar norite ką nors pridurti? Norėčiau pakomentuoti, atsakyti klausimą dėl inspekcijų palaikome ryšius su įvairiomis interesų grupėmis ir e, žmonėmis ir būtent dėl tai žmonės neramina, bet manau, kad galime rasti tinkamus sprendimo būdus. Kai kurie pakeitimai gali būti nebūtinai tinkamai suprasti. Ir ypač kalbant apie domenų apsaugą, mes suprantame, apie kokias procedūras kalbame ir kokį. Ir parlamentas svarsto domenų apsaugos priemonių paketą ir svarsto, kokias nuostatas įtraukti į domenų apsaugos paketą. Nebejoju, kad bus surasta bendra pozicija ir nusiūsime savo nuomonę į tie komitete, kuris bus toliau svarstoma. Ačiū. Pakeitimus šiai nuomonė reikia įteikti iki sausio 16-osios. 18 e, valandos, o balsavimas mūsų komitete numatytas vasario 12-ąją. Ir paskutinis pranešimas, kitas mūsų posėdis įvyks kitą pirmadienį, sausio 13-ąją Strasbūre. E, ten mūsų laukia labai svarbus balsavimas. Ačiū visiems už bendradarbiavimą. Linkiu visiems geros popietės ir gerą savaitgalį. Iki susitikimo Strasbūre.